It's okay. Sit down, please. Susieskite, prašau. Siamo chiamati ad esprimerci. Dabar e, turėsime pasakyti savo galutinę nuomonę dėl ES e ir Kanados išsamaus ekonomikos ir priekybos susitarimo. Ir e, kelias į čia buvo ne be kliučių. credo che sia stata manifestata la posizione contraria. manau kad e, visiems buvo suteiktas žodis, visi e, galėjote pasakyti, išsakyti ir savo e, nuomonę, kuri prieštarauja šiam susitarimui, tačiau nepaisant to visi turime laikytis. E, taisyklių. Daug piliečių pasisakė prieš šį susitarimą, e, vyko demonstracija prie parlamento rūmų, žmonės norėjo iš, išreikšti savo nuomonę, bet bet kokiu atveju yra labai svarbu gerbti taisyklės ir kitų nuomonę. Ir mano užduotis dabar yra pasirūpinti tuo, kad būtų laikomasi taisyklių, kad sprendimas, kuris bus priimtas plenarinėme posėdėje, E, Europos parlamento, kad jis būtų e, politinių įvykių centre, nes piliečiai, kuriuos mes atstovaujame, turi žinoti, kad jų atstovai pasisako už jų interesus. Kaip įprastai, aš E, nebalsuosiu ne dėl to, kad neturėčiau minčių, bet dėl to, kad aš manau, kad Europos parlamento pirmininkas e, turėtų atstovauti tą poziciją, kurią patvirtins Europos parlamentas. Carver, Ponas Kava, prašau. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. E, iš prieš tokį kontroversišką balsavimą būtų gerai turbūt e, šiek tiek sušvelninti įtampą mūsų atmosferoje. Vasario 6 dieną e, mūsų karalienė pažymėjo savo safyrinį e, jubiliejų, kaip mes įvename, 65 metus ji užima karalienės vietą. Todėl aš norėčiau pagerbti mūsų karalienę, ypač e, išskirdamas kolegas taip pat iš Maltos ir Kipro, kurie yra taip pat jos įtako zonoje. Bene. Honorevole Valenciano. No, es solo una pregunta, presidente, porque no, no he entendido. Pone Valenciano, norėčiau užduoti klausimą, ponė pirmininkė. Ar čia buvo klausimas, aš nesupratau. O no va votar nunca. Aš supratau, kad jūs šiandien nebalsuosite ar jūs niekada nebalsuojate. Kaip Kai aš pirmininkauju kaip parlamento pirmininkas, aš niekada nebalsuoju, nebalsuosiu, tai yra mano asmeninis sprendimas, nes manau, kad Europos parlamento pirmininko pozicija turėtų sutapti su parlamento pozicija, patvirtinta parlamento pozicija. EPP e, e paprašė manęs paskelbti vieną narį, kuris yra naujas delegacijoje. Visą tą rasite informaciją protokole. Jeigu nebus pastabų dėl protokolo, tai patvirtinsime šį paskirimą. Čia e, kalbame apie po Randžes, kuris vietoj